Dear colleagues, please. We start. Mm, Gerbimi kolegos, prašom, pradedame paaiškinimą balsavimo motyvų. Pirmiausia, ar jis čia verė pranešimas? Ponas Mesaros. Ponas Mesaros. Prašom, žodis jums, ponė Mesaros. Gerbiami kolegos, prašome laikytis tylos. Kur yra ponas Mesaros? Mesaros, Prašom, ponė Mesaros. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, liko trūkumų elektroninėje priekyboje, ypač tarptautinėje elektroninėje priekyboje. Nėra vieningų nacionalinių reikalavimų ir nėra uh, vieningos tvarkos Europoje. Kiekviena šalis uh,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 internete to nesimato. Reikia sukurti vieningą elektroninį rinką ir internete. Siūlau palaukti kelias minutės, kol visi, kas nori išeiti, išeis iš salės. You can start, yes. You, you can okay. start. Quietly, ah, please. Köszön <clears throat> okay. Köszönöm, elnök asszony. <clears throat> Napjainkban már az e-kereskedelem, az internet... Ačiū, ponė pirmininkė. Elektroninė prekyba yra nepaprastai svarbi visai Europai, bet yra daug nesklandumų, ypač tarptautinėje elektroninėje priekyboje. Nėra vieningų taisyklių Europoje. Devintaisiais metais kas trečias Europos vartotojas pirko kažką e, iš elektroninės priekybos, bet tik 7 procentai pirko iš kitoje šalyje esančios elektroninės parduotuvės. Statistika rodo, kad 60 procentų visų įsigijimų elektroninėje priekyboje e, yra e, klastotės, nes prekės dažnai ne, net keliauja. Europos taisyklių internete nėra. Turime sukurti vieningą elektroninės priekybos tai, sistemą, in, taip pat ir internete. Todėl aš balsavau už. Labai ačiū, ponė Mesaros, to pačiu klausimu. Ponas Gavalendė. Atsiprašau, ponas Kamalas. Atsiprašau, pirmininkė. Labai ačiū, kad leidote man paaiškinti tai, ką galvoju apie šį balsavimą. Mano nuomonė, šis klausimas labai svarbus, niekas tam neprieštarauja, tačiau dar labai daug lieka kliūčių elektroniniai priekybai ir labai svarbu mums galėti pirkti prekes internetu tiek fizinės, tiek skaitmeninės prekes ir aš labai sveikinu iniciatyvas, kurios skirtos panaikinti kliūtims ES. Tai viena iš pozityvesnių iniciatyvų ES bet tuo pačiu metu yra labai daug kitų prekybos rūšių. Ir aš e, manau, kad mes sieksime geresnio koordinavimo tarp skirtingų teisės sistemų, kad e, piliečiai ES valstybių galėtų pirkti ir pasinaudoti e, pigesnėmis prekiamis užsienyje, kad galėtų pirkti prekes ir paslaugas iš užsienio internetu Ir e, žinome, kad tai gali būti labai naudinga, kadangi kainos gali būti mažos, kartais kainos gali visiškai tapti beveik nebeegzistuojančios tam tikrų produktų. Kolegos, noriu paprašyti visų, kas paliekate salę, tą padaryti kaip galima greičiau. Kitas Haninas, viena minutė. Pirmininkė, mano rinkėjai tikrai žiūrės su nepasitenkinimu šį pranešimą. Ten labai daug įvairių klišių. Pavyzdžiui, elektroninė prekyba yra esminės svarbos dalykas, tai padės mums pasiekti strategijos Europą 2020 tikslus ir panašiai. Bet tai nedaro nieko, kad palengvintų prekybą. Prekybai nereikia reglamentų ir direktyvų Vienas iš mano rinkėjų internetu pardavinėja prekes, paslaugas e, klientams Australijoje, e, Naujoje Zelandijoje ir tikrai nereikia superstruktūros iš ES bendrosios rinkos. E, tie žmonės turi kur kas mažiau problemų, negu kad bandydami kažką susitarti ir pritaikyti sudėtingas ES taisyklės E, ir matome, kad mūsų šalis turi priekybos pe, balanso perviršį su visomis šalimis išskyrus kitas ES valstybės, taigi mes turime e, pagalvoti apie tai. Dėkoju. Šiuo e, klausimu pasisakė visi, kitas yra pono Devirak pranešimas, ponas Milana paprašė šiuo klausimu žodžio. Nėra. Jo. Antoniotsi, prašom vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Mes Iš pranešimo matome, kad jau daug metų e, aviacijos eismas, oro eismas intensyvėja. Yra daroma nemažai pažangos saugumo srityje, tačiau taip pat matome, kad didėja ir rizika, didėja pavojai bei nelamingo atsitikimų atvejai. Dabar Europoje labai dažnai vykdomi įvairiausi tyrimai tokių nelaimių ar katastrofų, tačiau jie vykdomi pagal taisyklės numatytas dar 1998 2006-aisiais, o agentūros, kurios egzistuoja dabar, tuomet net nebuvo sukurtos. Taigi aš pritariu pranešėjų, kad reikia naujų taisyklių, naujo reglamento, naujos aiškios sistemos ir tai reiškia, kad EASA e turėtų tapti svarbiu veikėjų aviacijos srityje. Dėkoju, ponia Bilbao. Ačiū pirmininkė. Reglamentas pagerina saugumą bei užtikrina geresnę prevenciją, kad išvengtumėm nelaimingo atsitikimų ir katastrofo ateityje, kad išvengtumėm aukų, tačiau buvo praleisti du dalykai. Visų pirma, kultūrinis sažiningumas. Tai yra tam tikri sprendimai priimami tam tikrose aplinkybėse, e, ne visada yra atsižvelgiama į aplaidumo, pavyzdžiui, aspektą ir ne visose srityse galime leisti savireguliavimo principą. Ačiū, kad kalbėjote trumpai. Ponas Vrasak, vieną minutę. Ponas Vlasak. Pone pirmininkė, matome, kad dabartinė e, sistema dėl avarijų tyrimų e, civilinės aviacijos srityje nefunkcionuoja ir nelaimių skaičius didėja, tačiau yra naujų metodų, naujų galimybių ir mes šio reglamentu regu, reaguojame į besikeičiančią situaciją, efektyviau e, bus jie tyriami ir nuo antrųjų metų veikiančią ESA agentūrą galėsime įtraukti, jie atitinka jie atsakinga už lėktuvų patikrinimus ir sertifikavimą. Manyčiau, kad daug jau bus galima padaryti civilinės aviacijos srityje. Taip pat mes norime padidinti prieinamumą skrydžių. Čekija taryba, taryboje atsiprašau, pasisakė už kompromisą, tai labai techninis pranešimas ir aš taip pat palikau jį. Ačiū. Dėkoju. Ponas Liberatski. Ačiū, ponė pirmininkė. Balandžio mėnesį išsiveršė e, ugnikalnis Islandijoje. Tai parodė, kokie esame priklausomi nuo aviacijos geležinkelis kol kas e, jos pakeisti negali. Todėl e, civilinė aviacija turi būti saugi. Taip pat turime pasitikėti aviaciją. Įvykus nelaimiai, katastrofai, nepaprastai svarbu išsiaiškinti e, tokio įvykio priežastis, dar svarbiau užtikrinti tinkamą katastrofų prevenciją, taikyti reikalingas prevencinės priemonės, norėčiau pasakyti mm, pranešėjai, kad pranešime e, yra prisimama e, tinkama atsakomybė ir puikiai vertinama esama situacija. Dėkuoju, pereisime prie Vidal Kvadras pranešimo. Septyni parlamento nariai prašė žodžio, kalbėkite kiek galima trumpiau. Visų pirma, žodis ponui Antoniuci. Ačiū, pirmininkė. Per pastaruosius kelis metus kelios valstybės narės nukentėjo, nes jam buvo nutrauktas dujų tiekimas. Matome, kad ES ir toliau darosi vis labiau priklausoma nuo išorės dujų tiekėjų. Tai yra žalinga ES ekonominiam ir politiniam interesam, ypatingai ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl visiškai pritariu idėjai, kuri buvo išsakyta, tai yra, kad energetinis saugumas turi būti labai svarbi ir neatsiejama ES saugumo strategijos dalis. Taip pat turime užsitikrinti, kad dujų tiekimas bus nuoseklus ir testinis į ES, ypatingai tai svarbu krizės laikotarpiu. Tai turi tapti ES strateginiu tikslu. Taigi aš pasisakau už šį pranešimą ir tikiuosi, kad minėtas reglamentas bus labai greitai įgyvendintas. To prašė ir pranešėjas. Ačiū. Dėkoju, ponas Nikolasik. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Rusijos ir Ukrainos dujų karai praėjusią žiemą tikrai mm, labai neigiamos e, reakcijos Europoje susilaukė. Todėl turime e, galvoti, kaip keisti situaciją, kaip mažinti mūsų priklausomybę nuo rusiškų dujų, ieškoti alternatyvių e, šaltinių, bet to reikia užtikrinti esamo tiekimo saugumą. Kalbant apie didelius dujų tiekimo mm, pertraukius, pritariu pranešėjui kad turime užtikrinti dujų tiekimą į kiekvieną e, geografinę vietovę. Turi, tikrai reikia bendrijos mechanizmo, kuris veiktų ir regioninių lygmenių. Nicząca bezpieczeństwo dostaw gazu stanowi. Pone pirmininkė, dujų tiekimo saugumas jau ilgą laiką yra svarbus klausimas tarptautinės bendruomenės darbų tvarkėje. Ateityje, manau, teks grįžti prie šio klausimo. Europai svarbiausia, kad ji gautų tiek dujų, kiek jai reikia. Pranešėjas siūlo atitinkamai reglamentuoti perspėjimo laikotarpius, taip pat sukurti naują alternatyvąją perspėjimo sistemą. Reiktų teikti informaciją apie prekybin, prekybos apyvartą. Aišku, visa tai turėtų padėti užtikrinti dujų tiekimų saugumą. Europoje yra daug problemų ir mes pradedame jas spręsti. Aš balsavau už. Ponas Siekierski, įsijunkite mikrofoną, prašom, kolega. Tikrai svarbus pranešimas buvo patvirtintas. Jo tema dujų tiekimo saugumas siūlomos priemonės juda teisinga linkme, bet visiško saugumo negauna nei ES pilietis, nei ES verslininkas. Praėję įvykiai liudija, kad kai kurių valstybių narių veiksmai yra pakankamai egoistiški. Kol kas nebuvo kalbos apie tikrą europinę dujų tiekimo saugumo politiką. Todėl turėtumėme mes siekti mažinti priklausomybę nuo dujų teikimo iš e, užsienio, reikia didinti energetinį saugumą, reikia diversifikuotis, gerinti esamus tinklus, statyti naujus. Turime e, pamiršti nacionalinius interesus ir tokiu būdu užtikrinti e, tiekimo saugumą. Manyčiau, šis dokumentas sukuria prielaidas tokiai politikai gimti. Ačiū. Paldies, priekšsēdētāji! Gāzes piegādes drošība ir viens no Eiropas ekonomiskās. Dėkoju, pirmininkė. Dujų tiekimo saugumas yra vienas iš svarbiausių aspektų energetikos saugumo kontekste. Todėl labai svarbu laikytis bendros pozicijos. Tai turi būti svarbiausias tikslas. Aš tikrai vertinu pono Otinger nuveiktą darbą, tačiau diskusijos vyksta jau penkis metus ir man atrodo, kad jos šiek tiek užtruko. Turime diversifikuoti energijos tiekimo šaltinius, todėl kad Rusija kol kas naudojasi savo monopolistinę padėtimi tam, kad darytų politinę įtaką, pavyzdžiui, Baltijos šalims. Turime taikyti solidarumo principą, kuris yra ES politikos pagrindas. Negalime leisti susidaryti tokiai situacijai, kai visos dujos į Europą yra gabenamos tik per Rusiją. Turime bendradarbiauti su Kaukazo valstybėmis ir turime ieškoti alternatyvių šaltinių. Dėkoju poniai Vaidarė. Dabar žodis poniai Bosinjų. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat balsavau už pasiūlymą dėl reglamento. Atėjo laikas mums aiškiai e, parengti aiškę rezoliuciją dėl e, dujų tiekimo saugumo. Praeitą žiemą pamatėme, kaip mes priklausome nuo trečiųjų šalių energijos išteklių. Mes turime dabar spręsti šį klausimą ir pranešimas turėtų mums padėti kovoti su ateities e, krizėmis ir gali būti žingsnis užsitikrinant didesnį saugumą. Uh, Mums reikia uh, užtikrinti dujų tiekimą šeimoms, pažeidžiamiems žmonėms, infrastruktūroms. Taip pat reikia parengti prevencijos uh, avarinių situacijų uh, prevencijos planus. Ir aš norėčiau dar atkreipti jūsų dėmesį į 62 pakeitimą, jis yra labai svarbus. Mano šalis yra toliregiška, mes dabar pradėjome dialogą su daugeliu šalių, e, kurios turi dėlius dujų išteklius. Ačiū. Pone Morkūnaitė. Thank you šiandien europos parlamente priimtas reglamentas dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo tai labai svarbus žingsnis bendros europos sąjungos energetikos politikos įgyvendinimo link žingsnis link europos sąjungos valstybių narių energetinio solidarumo bei didesnio regionų bendradarbiavimo. balsavau už šį dokumentą nes tikiu jog šis reglamentas leis užtikrinti kad tokios europos sąjungos energetinės salos kaip tarkim baltijos valstybės neliktų be dujų tiekimo monopolistams vienašališkai užsukus kranelius taip pat šiuo reglamentu atveriamas kelias europos sąjungos finansavimui energetikos infrastruktūros projektams prisidedantiems prie energetinės izoliacijos panaikinimo. deja reglamente buvo atsisakyta nuostatų numatančių griežtesnę trečiųjų šalių tiekėjų tokių kaip gazprom veiklos visų pirma konkurencijos srityje stebėseną ir apsiribota tik bendro pobūdžio nuostatomis antras nemažiau svarbus aspektas aplinkosauga kadangi reglamente numatyta galimybė europos sąjungos lėšomis finansuoti ir trečiųjų šalių projektus todėl tikiuosi jog europos komisija kuo greičiau suskubs įgyvendinti nepriklausomo poveikio aplinkai vertinimo instrumentą. ερχόμαστε τώρα στη σύσταση σογκόρ για τη συμφωνία περισδοχής ευρωπαϊκής ένωσης πακιστάν Eikime prie kito pranešimo. Pakis, Europos bendrijos ir Pakistano sustarimas dėl readmisijos, pranešėjas ponas Sogor. Ačiū pirmininkė. Šiuo sustarimu siekim užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp atitinkamų šalių, tam, kad readmisijos procesas būtų spartesnis vykdomas greičiau, tam, kad tie, kas negali likti šalyje, būtų išsiusti. Be abejo, mes turime užtikrinti, kad būtų imtasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog šie žmonės būtų reintegruoti ir tinkamai pervežti išsiųsti į savo šalis. Tai labai svarbu, kad kovotume su nelegalia migracija. Susitarime taip pat yra nuostata, kurioje kalbama apie tai, kad reikia laikytis tarptautinių standartų, reikia užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Be abejo, turime laikytis tarptautinės teisės ir mes tikrai nenorime, kad būtų tam tikrais atvejais gražinamas negražin, taikomas negražinimo principas. Šis principas ypatingai svarbus, jį reikia atsižvelgti ir šalis visuomet turi įvertinti atitinkamą riziką, tai yra kokia rizika kils asmenims, jeigu jie bus išsiusti į tarpinės šalis. Norėčiau pabrėžti, kad Europos Parlamentas taip pat dirba bendrame komitete, kuris svarsto šį klausimą ir todėl norime užtikrinti, kad būtų teikiama visokiojopa informacija. Dėkuoju, ponė Higgins. Tikrai ironiška. Europos parlamentas šiandien balsuoja dėl susitarimo, kuris leis išvaryti iš ES neturtingus Pakistano piliečius. Uh, atgal į tėvynę, kur, ke, į tėvynę, kur kenčia nuo skurdo įvairių problemų ir potvinio pasiekmių. Mes žinome, kad 20 procentų šalies teritorijos nukentėjo nuo potvinio, e, sunaikintas derlius, galvijų daug žuvo ir milijonai žmonių nuo to kentės. Mes turime galvoti, kaip mes turėtume e, padėti Pakistanui mažinti skurdą. Ir taip pat, kaip galėtume sumažinti asmens skolos naštą e, darbininkams Pakistano. Taip pat turime galvoti, kaip padidinti pagalbą, kad palengvintume kančias, bet pagalba turi skirti būti skirta ne korumpuotai e, vyriausybei, bet žmonėms tai pagerintų situaciją ir tai būtų kur kas geresnė priemonė e, Pakistano žmonėms. Dėkui. Dabar ponas Batonas. Aš noriu pasakyti dėl susitarimo tarp ES ir Pakistano. Susitarimas turėtų pagerinti valstybių narių galimybės gražinti Pakistano piliečius. Atrodo, tai būtų pageidautina priemonė Junktiniai karalystiai. Tačiau e, Britanija, kaip nepriklausoma suvereni valstybė, turi pati nuspręsti, e, kas gali važiuoti šalį ir kas ne. Ir e, jeigu mes balsuotume už pasiūlymą, tai tada atiduotume tą teisę ES. Dėl to aš negalėjau balsuoti. E, imigracijos politika, legali ar nelegali imigracija yra valstybių narių reikalas, o ne ES e, politikos dalis. Dėkoju. Ponas Turotlis norėjo to klausimą dar pasisakyti, o dabar kitas pono Kazako pranešimas dėl prekybos ir ekonominių santykių su Turkija. Taigi žodis jums, prašom, grįžote. I'm sorry, I was sitting... Atsiprašau, sėdėjau kitoje vietoje. Noriu pasakyti, kad Danijos liberalai džiaugiasi šios dienos balsavimu ir tuo, kad buvo patvirtintas redmisijos sustarimas e, tarp Europos bendrės ir Pakistano. Praėjus keliems darybų metams tarp komisijos ir Pakistano galų gale pasiektas susitarimas, kuris leis vykdyti readmisiją tų migrantų, kurie nebeatitinka e, sąlygų dėl atvykimo į valstybę narę arba buvimo toje šalyje. Šis susitarimas yra labai svarbus instrumentas kovojant su nelegalia migracija ES. Tai ypatingai svarbu todėl, kad Pakistanas yra labai svarbi kaip kilmės šalis bei kaip tranzito šalis migrantams. Šis susitarimas leis gražinti Pakistano piliečius atgal Pakistaną ir kartais taip pat ir tre, kitų trečių šalių piliečius. Šis susitarimas sustiprins saugumą ES teritorijoje. Ačiū. Dėkoju. Dabar eisime prie kito pranešimo. Kazak pranešimas, prekybos ir ekonominiai santykiai su Turkija. Aštuoni kalbėtojai, prašau laikytis jums skirto vienos minutės laiko. Visų pirma, ponė Muskardinė. Dėkuoju, pirmininkė. Aš balsavau už Kazak pranešimą dėl prekybos ir ekonominių santykių su Turkija tai balsavau, bei taipogi ir Inte komitete. E, Turkijoje kol kas taikomi muitų tam tikri tarifai, kurie yra viena iš daugelio kliučių geram, geriam prekybiniam santykiam tarp Turkijos ir ES. Ir jeigu mes norime naikinti tas kliūtis, tai Turkija turi atsižvelgti Europos parlamento poziciją ir turi pritaikyti savo įstatymus prie ES teisino. Uh, E, te, prekybos kontekste. Jie turi daug ką pakeisti, turi kovoti su klastotėmis, pavyzdžiui. Ypatingai jie turi daug dėmesio skirti su klastotėms vaistams. Taip pat jie turi užtikrinti ir laisvą prekių judėjimą muitų sąjungoje, o kol kas, kiek žinau, jų šalyje procedūros labai sudėtingos ir jos tikrai yra žalingos ES pramonė ir žemės ūkiui. Tikrai nebegalime leisti, kad jie ir toliau diskriminuotų ES įmonės viešųjų pirkimų kontekste ir tikrai turi laikytis sustarimų sąlygų. Dėkoju, ponas Stojano. Dėkoju, pirmininkė. Aš balsavau prieš Kazak pranešimą. Jau esu anksčiau pristatęs savo argumentus. Negaliu balsuoti už tokį pranešimą, kuriame pranešėjo tyrimai ir studijos buvo finansuotos Turkijos vyriausybės akivaizdu, kad matome interesų konfliktą, todėl mano nuomonė pranešimas nėra objektivus ir aš negaliu jam pritarti. Šiame pranešime išdėstyta labai nemažai informacijos, yra įvairios pastraipos, įvairūs punktai, kurie iš esmės neturi visiškai nieko bendra su priekyba ir ekonomika. Taip pat e, buvo teikiama ir daug pakeitimų, yra prašoma daug pakeitimų, kurie buvo padaryti Turkijos konstitucijoje. Ir visų tų pakeitimų tikslas buvo suteikti tam tikrų privilegijų Turkijos pusiai. Ponas Kela. Ačiū. Turkija yra labai svarbi pasaulinės prekybos veikėja ir ji stiprėja pastaraisiais metais, taip pat ji išnaudoja savo labai svarbią ir gerą geopolitinę ir strateginę poziciją 96 metų šis susi, ankstesni susitarimai su Turkija buvo gan neblogi, nes jie leido gerinti mūsų santykius. Tačiau kalbant apie prekių laisvą judėjimą, taip pat padėtis gerėja ir manau, kad mes judame tinkamą linkmę, nes buvo pat, visai nesinai patvirtintas Turkijos muitinės kodeksas, e, taip pat buvo pasiektas susitarimas dėl GSB. Tačiau nepamirškime, kad Turkija yra ypatingai svarbus mūsų partneris ir tai yra septinta pagal dydį rinka mūsų eksporto importams. Ir ji yra penkta pagal dydį mūsų partnerė eksportų kontekste. Aš balsavau už šį pranešimą, nes manau, jog turime užtikrinti, kad muitų sąjunga funkcionuotų sklandžiau ir dėl to balsavau už. Ponas Jart. Frau äh, Präsidentin, zwischen Ačiū, ponė pirmininkė. Es ir Turkija palaiko plačius priekybinius santykius, yra ir muitų sąjunga, bet labai daug priekybos kliučių egzistuoja, todėl džiaugiuosi, kad šiandien EP paragino Turkiją panaikinti e, priekybinius apribojimus bei panaikinti kvotas darbo, e, atsiprašau, žemės ūkio tam tikrai produkcijai. Taip pat turėtume kartu užtikrinti tai, kad iš Turgos importuoti žemės ūkio produktai būtų tokios pat kokybės, kaip kad ir Europoje pagaminti. Aš pritariau pranešimui, tačiau dar daug darbų liko, todėl nesidėkime susidėję rankų. Ačiū. Ponas Pasinjorė. Norėčiau pagirti pranešėją už atliktą darbą. Taip pat norėčiau jam padėkoti už tokį problemos sprendimo būdą. Mes jau daug e, metų deramės su Turkija. Kalbame apie jos e, stojimą. Laikas dabar yra toks ganas sudėtingas. E, Turkija yra svarbi ES prekybos partnerė. Ir artimuosiuose rytuose Azijoje ES naudojasi, naudojasi ir uh, uostais Turkijos. Aš pritariu pastraipoms nuo 16 iki 20, kur kalbama apie, uh, tam tik, uh, apie draudimo prekiauti tam tikrais farmakologiniais produktais, mm, draudimo panaikinimą. Ir man atrodo, kad e, tas pranešimas galės dar labiau pagerinti mūsų prekybos ryšius su Turkija. Dabar ponas Vandalinas. Pirmininkė. Balsavau už Kazak pranešimą, ten kalbama apie prekybą, ekonominę situaciją ir siekiama rasti būdus, kaip pagerinti tą situaciją, taip pat ryšius tarp ES ir Turkijos. Būtent to mums reikia, nedaugiau ir nemažiau. Ne Susilaikiau balsuojant dėl pirmojo pakeitimo, nes nemanau, kad e, Turkija turėtų stoti, įstoti Europos Sąjungą, tačiau pranešime apie tai net nekalba, ne apie tai kalbama. Tačiau patį pranešimą paremiau, nes jis turėtų pagerinti mūsų tarpusavio santykius. Ačiū dabar ponas Sikerskis. Šanui Paistvo, mimo popravę relacijų. Ponios ir ponai, nors ES ir Turkijos santykiai pagerėjo, bet lieka prekybinių barjerų, tarifinių barjerų ir netarifinių barjerų. Reikia pakeisti situaciją, supaprastinti taisyklės. Problemas patiria abi pusės. Pavyzdžiui, produktų klastotės kurios e, atkeliauja iš Turkijos, e, pažeidžia e, autorinės teisės. Tačiau kur slypi problemų šaknis? Todėl turime išspręsti kiekvieną nesutarimą. Ar nėra priežastis tame, kad Turkija taip ilgai laukia ES nuomonės dėl jos įstojimo, kad uh, jie apsisprendė e, pradėti ieškoti naujų san, jungininkų ir santykių. Žinome, kokia yra situacija ir nuotaikos abiejose pusėse. Ačiū. Ja, dank u voorzitter. Ik heb natuurlijk uh, voor het amendement. Ponas Klasas, ačiū pirmininkė, aš balsavau už pranešimą dėl e, laisvosios prekybos susitarimo ir e, Turkija taip pat turi geras galimybės e, įstoti Europos Sąjungą. Pranešėjas paprasčiausiai netkreipė dėmesio į tokius svarbius dalykus kaip demokratijos įtvirtinimas. AKP partija Turkijoje kita vertus siekia islamizuoti labiau visuomenę ir institucijas, tačiau niekas nebejoja, kad konstitucinės teisės įgyvendimas e, Turkijoje yra labai svarbus dalykas tam, kad būtų apsaugota pasaulietiška vyriausybė. Dėkuoju dabar kitas dėl langė pranešimas E, Europos teisės aktai, pagal kuriuos siekiama išsaugoti biologinę įvairovę. Pone Oranžiulį. Askuzi, ah, prezidentė. Grazie. Atsiprašau, pirmininkė. Dėkoju. Pranešimas, kurį patvirtiname šiandieną, žengia teigiamą e, linkme, siekiant apsaugoti biologinį įvairovę ir ekosistemas. Mes turime e, užtikrinti atsakingą tvarkymą išteklių, kad išsaugotume planetą e, būsimoms kartoms. Ir vis tik tai nepavyko mums e, sustabdyti bioįvairovės bio praradimo iki šių metų. Dar nusistatėme tikslus kit, dešimtmečiui ateinančiam valstybės narės turi dirbti aplinkos saugos paveldo išsaugojimas dar labai yra svarbus. Pirmiausia, viduržėmio jūros regione mes e, kai kurių habitatų neturime prarasti, nes tai yra tiek svarbu ir mums, ir būsimoms kartoms. Ačiū. E, pone Cizel. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū. Es teisės aktų įgyvendinimas ir biologinės įvairovės išsaugomas yra svarbi tema, daug gerų nuostatų, bet darytina išvada, kad nepavyks pasiekti tikslų, nes trūksta politinės valios, trūksta duomenų, patikrinimas net tinkamai vykdomas, e, netinkamas finansavimas ir taip toliau. Mums reiktų e, daugiau žinoti apie apsikeitimą gerąją praktiką ir apie tai, kas nedaroma valstybėse narėse. Komisija turėtų neužimti politinės pozicijos, o veikti nepriklausomai. Turime galvoti apie biologinę įvairovę ir žmonijos ateitį, o ne apie politinius vyriausybių pareiškimus presente la tutela della biodiversità e degli ecosistemi e la lotta per prevenirne un ulteriore degrado sono sfide di Mastela, dėkuoju pirmininkė. Mes e, siekiame užkirsti kelią tolesniam bio įvairovės praradimui. Tai ne tik moralinė, bet ir ekonominė pareiga. Turime išsaugoti planetą. Pagalvoti apie būsimas kartas ir planetos palikimą joms. E, reikia gana nemažai lankstumo, kad galėtume gerai įgyvendinti taisyklės, pridentas prie vietos sąlygų, dėl to reikia gerbti subsidiarumo principą. Tačiau kartais valstybės narės, perkeldamos e, ES teisės aktus į savo teisę, kai ką pernelyg e, daug supaprastina. E, Mes turime užkirsti kelią fragmentacijai. Taip pat reikia rasti priemonių finansinių, kurios padėtų saugoti bio įvairovę. Tokiu būdu mes pasieksime savo tikslus pirmiausia žemės ūkio sitise. Pirmininkė padarė pastabą kalbėtojui, kuris pernelyg greitai skaitė savo kalbą. Ponas Mikolašik. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Europoje 42 procentai žinduolių ir 45 procentai žuvų ir paukščių rūšių ant išnykimo ribos. Deja, tokia gazinanti situacija nežinoma ne tik piliečiams, bet ir komisijai. Visi e, pro pirštus žiūri į pateikiamą informaciją, bet kokiu atveju turime įgyvendinti aplinkosauginės priemonės bei kovoti su jų pažeidimais. Jei e, tikrai esame rimtai nusiteikę, jei norime savo vaikams ir anūkams e, išsaugoti žemę, negalime sauliaisti nieko nedaryti. Todėl palaikau siūlomus žingsnius, kurių tikslas sumažinti daromą žalą. Ačiū. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Biologinė įvairovė yra pagrindas aprūpinantis maistu augančią, augančią žemės gyventojų skaičių. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų galima prisitaikyti prie klimato kaitos, ją sukėlė žmogaus veiksmai. Todėl turime kovoti su biologinės įvairovės nikimu ir e, mažinti daromą žalą. Geriausias kelias yra tvarus kelias. Todėl pasakyčiau, kad ūkininkai yra mūsų sąjungininkai, o ne priešininkai ir juos reiktų ir ateitie traktuoti kaip sąjungininkais. Baigiant graži žinia, Saksonijoje, mano gimtajoje žemėje, vėl pavyko gražinti miškus vilkus, todėl toks geras pavyzdys, manau, turėtų paskatinti mus veikti. Pone Plasiko Vabėlova. Ačiū, ponė pirmininkė. Biologinė įvairovė e, yra didelė problema šiandien ir e, čia biologiniai įvairoviai daugiausia problemų kelia mūsų gyvenimo būdas, vartotojiškumas. Mes e, neturime užmerkti akis prieš biologinės įvairovės nikimą. Turėtumėme pagalvoti, kągi darome patys, O jeigu norime išvengti tolesnių praradimų, reikia naujų priemonių, naujų įstatymų. Ypač jų reikia Europos lygmenių. Didžioji dalis piliečių mano, kad bioįvairovės praradimas yra nedidelis ir nesmeninis jų praradimas. Piliečiai labai mažai žino, kaip reikia kovoti su įvairovės nikimu. Aš pritariu pranešėjui, kad čia mes turime pradėti didelę kampaniją. Dabar ponas Kalinovskis, prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Biologinė įvairovė tai yra didžiausia palaima, kurią gali džiaugtis žmogus, bet žmonija iš visų, jeigu stengiasi išvaistyti šią savo e, turtus, natura 2000 Tai programa, kurios tikslas apsaugoti gamtą nuo mūsų. Akivaizdu, kad mums reikia didesnių bausmių įmonėms, kurios naikina mūsų aplinką ir biologinę įvairovę. Palaikau ponus De Langen pranešimą, taip pat e, toje vietoje, kur kalbama apie kompensacijas ūkininkams pagal BŽUP. Ūkininkai kurie tikrai gerbė ir saugo aplinką, e, turi susilaukti finansinės e, pagalbos, kadangi jie neturi mokėti už tai iš savo kišenės. Pone Markunaitė, prašom. Pirmininkė, biologinės įvairovės užtikrinimas yra susijęs su daugeliu kitų ES politikų. Tiek žuvininkystės, tiek energetikos, tiek žemės ūkio sektoriai E, įtakoja šiuo atveju baltijos jūros sunkią padėtį. kaip rodo tyrimai ši jūra praktiškai būdama europos sąjungos vidaus jūra yra viena labiausiai užterštų. europos komisija reiškia susirūpinimą sparčiu bioįvairovės nykimu tačiau tuo pačiu nėra pakankamai įdedama pastangų kovai su veiksniais sąlygojančiais minėtą procesą. kalbant apie europos sąjungą ko gero reikia sakyti kad kiekviena europos sąjungos valstybė turi padaryti namų darbus dėti pastangas užtikrinant tvarią žuvininkystės politiką natūra du tūkstančiai gerą funkcionavimą mažinti taršą tiek co du išmetimą tiek nutekamųjų vandenų užterštumą mažinti pesticidų ir fosfatų kiekį. būtent šie veiksniai smarkiai prisideda prie šiuo atveju baltijos jūros eutrofikacijos kas sąlygoja bioįvairovės nykimą prie šio užterštumo ženkliai prisideda ir neatsakingas stambių taip vadinamų komercinių energetikos projektų baltijos jūroje įgyvendinimo trūkumas kritiško požiūrio į jų e, įgyvendinimą. Ačiū. Σας ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε στην επόμενη έκθεση τώρα, έκθεση Φερέρα, πρόληψη φυσικών και ανθρώπων. Toliau Ferreira pranešimas, stichinio žmogaus sukeltų nelaimių prevencija 2, norintys pasisakyti. Pirmiausia, ponas Undžes. Vienai minutė. Pirminkė, šiandieną balsavome dėl minėto pranešimo. Balsavimas buvo geras, atnešė gerus rezultatus ir pranešimas pats yra labai geras, išsamus reikia priemonių, kurios mums leistų užkirsti kelią nelaimėms. Kol kas tokių priemonių turime nepakankamai arba jų iš vis nėra kai kur. Reikia taip pat siekti, kad nacionalinės ir europinės priemonės taptų veiksmingesnės. Žmonės turėtų turėti geresnės galimybės pasinaudoti ir solidarumo fondo finansavimu e, Teisės akte pasiūlytame prašome daugiau integracijos, norint įtraukti regionius veikėjus, įgyvendinant įvairias programas ir priemonės. Tai yra žingsnis į priekį, geras žingsnis, mums reikia tokios politikos, kad galėtume rūpinti savo aplinką. Ponas Pirilo matome, kiek žmonių palieka kaimo teritorijas, nes e, taip pat matome, kad šalis kenčia vis nuo didesnio skaičiaus gaivalinių nelaimių, kaip gaisrų, potvinių bet mes nelabai turime priemonių padėti jiems. Mes turime mm, siekti, kaip apsaugoti kaimo teritorijas, nes jos pirmiausia nukenčia nuo gaivalinių nelaimių. O ūkininkų pajamos dėl jų labai sumažėja ar iš vis nunyksta. Mes turime užtikrinti Europos masto draudimo sistemą ir taikyti ją žemės ūkio sektoriui tada užtikrinsime daugiau ekonominio finansinio stabilumo ūkininkams po stichinių ar žmogaus sukeltų nelaimių. E, Noriu paminėti 36 pastraipą atskirai šio pranešimo, nes ten apie tai kalbama ir aš balsavau už pranešimą. Dėkuoju. Paskutinis pranešimas, dėl kurio balsavome, tai yra Teoharus pranešimas e, apie darbo vietų kūrimą bestystančiose šalyse ir skurdo mažnymą. Šeši kolegos noriu pasisakyti. Man atrodo, ponos Randžiulo nėra. Ponas Kalinovskis pani przewodnicząca! niesienie pomocy najbiedniejszym turėtumėme padėti skurdžiausiems es tai turėtų būti pagrindinis priesakas neginčytinas priesakas sveikinu pranešėją kad ji ryžosi aptarti šį sudėtingą klausimą aš esu ūkininkas todėl norėčiau at kreipti dėmesį į 54 pastraipą, kur kalbama apie ES subsidijų politikos keitimą. Akivaizdu, jog turime peržiūrėti šį instrumentą, bet nepamirškime, kągi padarė cukraus sektoriaus reforma E, cukraus sektorius e, buvo reformuotas, tačiau iš to labiausiai pasipelnė stambėjai ūkiai iš Pietų Amerikos. Todėl turime atsargiai elgtis. Taigi balsavau prieš 54, bet už visą pranešimą. Ponas Van Ek, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ankstesnis pranešimas buvo labai geras, puikiai subalansuotas, tačiau aš balsavau prieš. Netgi tokiame gerame pranešime yra vadovavimasi prielaida, kad vis daugiau paramos ir pagalbos, ypatingai Afrikai, reikš, kad ji išspręs savo problemas. Politinė prasme turbūt tokie teiginiai yra teisingi, tačiau realiai ir praktiškai ne. Pažvelkime į mūsų veiksmus praeitie Afrikoje. Šimtai milijardų eurų ir dolerių buvo investuota kaip pagalba, tačiau dabar šios šalis, Afrikos šalis, yra dar skurdesnės nei anksčiau. Manau, turėtumėm kalbėti apie skubę pagalbą, tačiau nutraukti kitokios pagalbos teikimą. Taip pat turime užtikrinti, kad parama būtų teikiama ir vienų Afrikos valstybių kitom. Kalbame apie 1,8 trilijono, kurių reikia Afrikai, tačiau neįsivaizduoju, iš kur tokių lėšų paimti. Ponas Bonsignore. Ačiū pirmininkė. Sveikinu pranešėją atlikus puikį darbą. ES visuomet laikė savo įsipareigojimų remti besivystančias šalis ir privalome ir šiandien pabrėžti, jog mūsų dar laukia labai daug darbo norint pagerinti sąlygas tose šalise, turime jom padėti, turime padėti jiems užtikrinti geresnės darbo teisės, e, saugą darbe. Ir todėl pasisakau už 38 pastraipą, nes joje yra paminėta, kaip svarbu užtikrinti lyčių lygybės principą besivystančiose šalise. Tai bus labai svarbu jo ekonominiai sėkmiai, labai svarbu užtikrinti, kad moteris gautų prieigą prie darbo rinkos besivystančiose šalise. Mes turime pasinaudoti visom galimom priemonėm tam, kad padėtumėm šiom šalim kovoti su vaikų darbu, kad išnaikintumėm vaikų darbą, apie tai ir pranešėjas kalba savo pranešime 38 pastraipui. Viena iš pagrindinių kliučių vystimuisi yra e, prieiga prie švietimo ir jeigu nėra tokios prieigos, tai tikrai vystimasis bus itin lėtas. Dėkoju, ponas Kamau. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad mes visi sutarėme ir niekas neprieštarauja uh, pasakymų, kad reikia kovoti su skurdu ir kurti darbo vietas besivystančiose šalise. Prieš kelis metus metus Dramblio kaulo krante aš rengiau seminarą su jaunais būsimais politikais ir kalbėjau su jais apie tai, kaip jiem gali padėti ES. Jie sakė man štai, ką svarbu užtikrinti, kad ta parama, kurią jūs mums siunčiate, nepatektų į korumpuotų valdžios institucijų ir pareigūnų rankas. Tai labai svarbu. Kitas svarbus dalykas yra padėti jiems užtikrinti liberalizaciją tam, kad būtų išnaikintos monopolijos. Trečias dalykas buvo akcentuoti žemės ūkį. Ir jie sakė, kad reikia naikinti tokias žemės ūkio subsidijas, kurios yra kenksmingos jų pačių ūkininkams. Taip pat jie sakė, kad e, reikėtų atsisakyto kolonijinio e, importo. Ir dar vienas dalykas - investicijos į besivystančias šalis ir tikrai negalima sakyti taip, kaip sako kai kurios frakcijos, kad turime sustabdyti visas investicijas į besivystančias šalis. Dėkoju, kolega Keli. Eh, mielai balsavau už šį pranešimą kadangi jis demonstruoja jog nepamiršome eh, žmonių kenčiančių nuo skurdo net ir eh, krizės metu norime juos paremti aš esu iš laikraščių matęs, kad labai daug e, žmonių kartais priešinasi nevyriausybinio organizacijų veiklai Afrikoje, bet reikia apie tai kalbėti ir reikia taip pat e, bendrauti su vyriausybėmis tų šalių, kita vertus reikia bendrauti su Afrikos šalių vietos lyderiais, vietos vadovais ir tokiu būdu siekti, kaip geriau panaudoti pinigus skirtus tom šalims. Dėkui, ponė Keri, dėkoju visiems kolegoms. Dabar petrauka iki 15 valandos. Visiems malonių pietų.